Colleagues, welcome to our famous interim meeting. I think. Taigi, kolegos, sveiki susirinkę į posėdį. Tai trečiasis e, mūsų komiteto posėdis. Visų pirma, darbo tvarkės tvirtinimas, pirmasis darbo tvarkės punktas. Ir norėčiau pasiūlyti pakeisti darbo tvarkę dėl praeitą savaitę pirmininkų suigoje priimto sprendimo ir prašymo nebalsuoti dėl jokių su breksitu susijusių pranešimų ar laiškų raštų, siūlyčiau atidėti 11 mūsų darbo tvarkės punktą balsavimą dėl susitarimo dėl Junktinės karalystės pasitraukimo iš Euratomo. Ar kas nors norėtų paprieštarauti šiam siūlymui? Ne. Tuomet laikysime jį patvirtintų. Ar yra kokiu nors kitų siūlymų keisti darbo atvarkė? Jei ne, laikysime ją patvirtintą. Antrasis punktas. Įvykusių posėdžių protokolų tvirtinimas. 23 ir 24 sausio posėdžių protokolai yra paskelbti. Ir jeigu niekas nepateiks jokių prieštaravimų, iki šio posėdžio pabaigos laikysime juos patvirtintais. Trečiasis punktas. Pirmininko pranešimo dėl koordinatorių sprendimų. Koordinatorių sprendimai priimti e, sausio 23-ąją yra įtraukti į komiteto posėdžio protokolą ir pagal tą pačią taisyklę, jeigu niekas nepareikš prieštaravimų, iki šio posėdžio pabaigos juos taip pat laikysime patvirtintais. Ketvirtasis punktas. Pirmininko pranešimai, kaip visada, noriu informuoti Jūs, kad posėdis yra transliuojamas internetu. Todėl noriu pasisveikinti su visais, kurie klausosi mūsų nuo Talino iki Salonikų. O dėl vertimo žodžių norėčiau priminti, kad kalbėkite aiškiai, e, normaliu tempu ir garsiai, kad visi jūs suprastų. Noriu padėkoti poniai Marijolai Alvarės Lopes iš sekretoriato, kuri keletą metų, atsiprašau, keletą mėnesių dirbo Inte sekretoriate. Ačiū. Ji dabar išeina dirbti kitur. Sėkmės taip pat noriu palinkėti. To... Ir dabar periname prie penktojo punkto. Nuomonės, kurią rengia INTA komitetas dėl Jungtinės karalystės Didžiosios Brita... Junktinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystės išstojimo iš ES ir Europos atominės energijos bendrijos laikantis sprendimo priimto parlamente. Kaip žinote, buvo nuspręsta, kad įvairūs komitetai, kurie dalyvauja šiame darbe, susijusiame su Junktinės karalystės pasitraukimu iš Europos Sąjungos, buvo nuspręsta parengti laišką svarbiausiam komitetui, AFKO komitetui. Dėl šio darbo skubos buvo apsispręsta siūsti būtent laišką, bet kaip, kaip jau minėjau posėdžio pradžioje, pirmininkų suiga nusprendė paprašyti komitetų nebalsuoti e, dėl tų laiškų, kol situacija išlieka neaiški, balsavimą atidedame, bet padėtį svarstyti, padėtį ir laišką svarstyti galime. Koordinatoriai susitarė dėl tokio laiško teksto projekto. Dėl susidariusios sudėtingos padėties noriu Jūs informuoti, kad komisija negali, nėra pasirengusi, neturi noro komentuoti šios temos. Bet nežiūrėti, tai parlamentas yra pakankamai E, tvirtai, ryštingai ir solidžiai nusiteikęs ir yra pasirengęs įsivarsyti. Žodis pranešėjai, poniai Godlyve. Ačiū pirmininkė. Atsiprašau, kad aš šiek tiek pavėlavau. Ir galbūt pakartosiu kai kurias jūsų mintis. Buvo susitarta, kad komitetai kurie yra susiję su šia tema, su darybomis dėl Brexit, pareikš savo nuomonę. O kadangi mes parlamente visuomet dirbame, neturime pakankamai daug laiko, iškyla vienų ir kitų svarbesnių klausimų, todėl nutarėme parengti laišką Be to, Envi ir AFET komitetai ko gero ir daro tą patį, tačiau konkrečiai nieko nežinau apie jų veiksmus. Vakar, vakare tiesiog nustebau, kiek darbuotojų parlamente dar dirba. Taigi man vakar vakare paskambino ir paprašė, kad nebūtų balsuojama dėl šito laiško, tiesiog tas laiškas galėtų būti rengiamas kaip toks, tačiau buvo siūloma nebalsuoti tol, kol komisija parengs savo nuomonę, galbūt ir taryba, aš tiksliai nežinau. Taigi mes galime padiskutuoti tik tai apie vieną sakinį kuris yra tame laiško projekte. Tiesiog siūloma nebalsuoti. Iš tikrųjų, vakar vakare tai išgirdau ir perduodu šitą mintį. Nežinau, ką ketina e, EFKO, EFKO komitetas jeigu, pavyzdžiui, jeigu Junktinė karalystė iš tikrųjų jau nebebūtų ES narė, tai ko gero visa tai nebeturėtų nieko bendra su mūsų darbo tvarkė. Todėl mes turėtume sutelkti dėmesį ne į sutartį dėl išstojimo, tačiau ir mes ir kiti komitetai turėtume labiau įsitraukti į diskusiją dėl tolesnės ateities. Taigi aš atlikau savo priedermę, pasakiau jums ir dabar nežinau, ką daryti. Taigi vienu aspektu aš pasiūliau pritarti tarybos sprendimui. Galime e, prevenciškai ir balsuoti už šitą mano siūlymą bent jau laikinai, kol kiti apsispręs. Iš tikrųjų, turiu pripažinti, kad taip dirbti nelabai patogu. Iš tikrųjų, rengdami darbo atvarkę mes numanėme, kad balsavimas bus, numatėme, kad balsavimas bus atidėtas. Aš jums iš tikrųjų pritariu dėl to, kad visa tai, kaip šitas klausimas nagrinėjimas parlamente, nėra pakankamai skaidru, nėra priimtina. Pirmininkų suigoje ketvirtadienį buvo priimtas šitas sprendimas. Komitetuose balsuoti po to, kai apsispręs kitas komitetas. Tai yra nepriimtina, kadangi komitetai turėtų suformuluoti savo valią ir perduoti savo požiūrį tam e, pagrindiniam komitetui. Šiuo atveju yra elgiamasi priešingai. Ir tai, žinoma, nėra maloni situacija. Taigi tiek norėjau papildyti kolegę, pranešėją. Ar kas nors norėtų kalbėti iš kolego Johim Šūstro? iš tikrųjų ir man pradeda kelti nerimą šitą situaciją. Žinoma tiesa, kad Junktinės karalystės vyriausybė neturi aiškaus plano, kaip turėtų vykti, vykti breksitas iš tiesų niekas nežino, į kokį pragarą jie pateks galiausiai ir atrodo, kad nuspręsti turės Tuskas. Tačiau juk mes visi pageidaujame, kad tas išstojimas būtų uh, sureguliuotas, kad Airijo, tarp Airijos ir Šiaurės Airijos nebūtų kietos sienos, tačiau atrodo, kad ta siena ko gero ir atsiras, kadangi Junktinė karalystė neįsivaizduoja, kaip tas breksitas įvyks ir jeigu bus nepasirašyta, tada e, 29 kovo atsiras ta siena. Todėl man labiau rūpėtų procedūros. Įdomu, įdomu, kaip taryba ir komisija elgsis, ar tiesiog tarpusavyje šnipždėsis, o mums yra suteikta teisė suformuluoti, parengti laišką, o kiti už uždarų durų tarsis toliau. Tiesiog aš norėčiau, kad ES mastu vyktų labai rimtos diskusijos dėl to, kas vyksta, kaip procesai rutuliosis ir todėl man lūpėtų sužinoti, ar tokie, tokios diskusijos vyksta O jeigu nevyksta, tai kitoje plenarnėje sesijoje reikėtų pareikalauti, kad atskiros institucijos nesijimtų viena, vienašališkų žingsnių, o kiti net nebūtų įtraukti į konsultacinius procesus. Helmut Scholz. Ačiū pirmininkė. Mes visi suprantame, kad situacija ir sudėtinga ir mūsų netenkinanti, kadangi aš dirbu konstitucinėme komitete. Norėčiau pasakyti, kad ne mūsų komitetas yra visos tos situacijos priežastis, o e, koordinuojantis komitetas. Kadangi visi dabar yra tapę konstitucinių reikalų komiteto uh, nariais ir todėl reikėtų dar kartą informuoti, kad ir toliau reikėtų dėrėtis ir po kovo 29-osios, galvojant apie 27 ES valstybių narių ir Nes karalystės tolesnius santykius. Kadangi mums teks atsakomybė kažkaip sureguliuoti šitos santykius, kadangi Konstitucinių reikalų komitetas rinksis rytoj, turėtume, mano manimu, mes perduoti savo nuomonę ir paprašyti imtis veiksmų per likusi laikotarpį, tuo labiau, kad mes nežinome, kas E, Junktinėje karalystėje vyksta ir ko galima tikėtis iki kovo 29-osios. Todėl aš manau, kad tarptautinės prekybos politikos klausimai ir tolesni ES ir Junktinės karalystės santykiai turėtų būti paminėti mūsų laišk, laiške. Todėl aš siūlyčiau mums mūsų komitetam, tai koordinatoriams komitete būtent pasitarti ir taip dirbti. Ar yra daugiau prašančių žodžių? Ne? Laikas spaudžia. Dar prieš išstojimą, prieš breksitą bus viena plenarinė sesija. Jeigu teisingai prisimenu, trečioji kovo savaitė tai bus. Tad galimybės formaliai tinkamai ratifikuoti išstojimo sutartį yra labai ribotos. Tačiau vis tiek lieka porą dienų. parlamento demokratinis dalyvavimas bent jau rudimentiškai galėtų būti ir privalo būti užtikrintas. Dėl to pritarčiau tam, kad būtų aiškiai, aiškus šio komiteto vaidmuo, ypatingai po fakto ratifikavus išstojimo susitarimą turi būti, turi būti pateikiami įgaliojimai dėl dėrybų, dėl tolesnių santykių 24 mėnesiai tam yra numatyti. Tikrai toksai būtų kaip ir sportinis iššūkis su Kanadą mes dėrėjomės ketverius metus, o su ratifikavimu, kad viską suspėtumėm iki perinamo laikotarpio, turėsime padaryti šį darbą per 21 mėnesį. Tad e, mūsų komitetas ir kolega teisingai pasakė, turės suvaidinti savo vaidmenį ir atitinkamai imtis veiksmų. Pirmininkų suėgoje buvo kalbama ar klausima, kasgi turėtų prisimti vadovaujamąjį vaidmenį. Ir pirmininkas labai spontaniškai pasakė, kad tai bus tarptautinės prekybos enta komitetas. Teisingai. nes, e, kaip jau minėta, daugam toksai uždarų durų politikos požiūris netiktų. Taip, ačiū pirmininkė. Kolega dirbantis AFKO galbūt galėtų dar e, pasidomėti. Mes negalime pakeisti nei laiko, veiksnio, negalime pakeisti pačių Britų sprendimų, mes tiesiog galime viską stebėti ir dalyvauti posėdėje, bet gal būtų verta tikrai parašyti tokį kaip ir mini laišką. Kągi, baigiame nagrinėti šį darbo atvarkės klausimą, einu prie kito darbo atvarkės klausimo skirto monitoringo grupėms dvi monitoringo grupės. Vyko po paskutinio posėdžio pirmoji skirta Merkosūrui ir antroji Andų šalims. Merkosūras dėl šio 29 sausio buvo dirbama Buvo kalbama apie ES Merkosūro dėrybų padėtį. Salafranka yra nuolatinis pranešėjas, kol kas jo šiuo metu nėra. Ar daugiau dar kas nors dalyvavote šiame posėdėje? Šolts ar kažkas kitas? Ačiū. Tai mm, labai rimtai dirbanti stebėsenos grupė ir Mm, komisija mus informavo apie visus sunkumus, kurie iškilo paskutinėme dėrybų etape. Man susidarė įspūdis, kad lūkesčių, kad lūkesčių nėra, kad e, perspektyvos yra labai neigiamos, kad mm, sudėtingiausius aspektus spręsti nėra tinkamos e, aplinkos, tinkamo klimato, kad būtų galima eiti priekin. Todėl mano išvada, uh, E, kad šiame kadencijos etape darbas vyksta sudėtingai ir sunku tikėtis pažangos dėrybose, bet galbūt komisijos atstovai galėtų suteikti naujausią informaciją apie tai, kaip dirba šis stebėsnos grupė. Helmut und Heidi. Dabar Helmutas, o po to Heidi kalbės. Papildysiu dar šitą Kolegė jau labai teisingai viską pasakė. Dėrybos sudėtingos, apima įvairius skyrius, kurie dar neišspręsti, nepaisant dėrybų pažangos, ypač kiek tai susiję su geografinėmis nuorodomis, su automobilių pramonė, automobilių detalių aspektais. O taip pat tai susiję ir su klausimu dėl konkrečių uh, kvotų žemės ūkio srityje. Taip pat norėčiau pasakyti, kad stebėsenos grupėje mes patvirtinome ir daugelis kolegų tam pritarė, yra problemų dėl tvarumo skyriaus, nors dėl jo jau ir susitarta. Kyla problemų dėl numatytų prievolių susijusių su aplinkosaugos standartais, nes akivaizdu, kad Merkosūro šalis nesilaiko sutartų principų, tad kyla klausimas dėl to, su kuogi mes sudarome tą naują susitarimą. Ir iš GUA e NGL frakcijos perspektyvos galiu pasakyti, kad Brazilijos prezidentas nori sugrįžti prie tokių emisijų kurios reikštų dešimteriopą tų emisijų kiekį. Turimas galvoje žemės ūkio sektorius ir konkrečiai Brazilijos e, šiaurės regionas. O tai aišku turės milžinišką poveikį aplinkai, bus kertami atogražų miškai, tai turės poveikį ne vien tik tai pačiai Brazilijai, bet apskritai mums visiems, nes Brazilija juk yra vadinamieji žalieji plaučiai. Tad dėl tų įsipareigojimų ir Brazilijos bei kitų Merkosūro šalių įsipareigojimų turi būti aišku, kad tai, kas yra nurodyta susitarime, turi būti realiai ir įgyvendinama. Mūsų supratimu, šiuose dėrybose tai yra labai svarbus rodiklis, kuriuo privaloma vadovautis. Sandra Galina stebėsenos grupėje pabrėžė štai, ką nepriklausomai nuo visko, nuo sudėtingos dėrybo eigos, kol ji yra atsakinga šioje srityje, prisijims tą atsakomybę, toliau tęs dėrybas Tad e, Europos parlamento vaidmuo išaugo ir mes turime labai aiškiai pademonstruoti, kad Paryžiaus, Paryžiaus susitarimo silpninimas ir prisimtų įsipareigojimų silpninimas, o taip pat ir žmogaus teisų nepaisimas, turint galvoje čia buvių bendruomenės, yra tie kritiški elementai, kalbant apie galutinį uh, E, sutarimo sudarimą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Džiugiuosi, kad mes ramiai, neskubėdami galime apie viską padiskutuoti. Džiaugiuosi, kad vyksta ir vertimas. Taip, iš tikrųjų, mes kalbame apie tvarų Merkosūro susitarimą. Ir šiuo požiūriu turime būti nusiteikę labai rimtai, nes įgyvendinant susitarimą reikia suprasti, kad daugiau sojos bus eksportuojama į ES. Mes turime antrąją dėrybų gairę dėl atsinaujinančios energijos, numatant, jog sojai bus taikoma švelnesnis požiūris nei palmių aliejui. Bet mesgi turime pirmiausiai suprasti, ką reikštų uh, sojos, didesnis sojos importas, turint galvoje to gražų miškų kirtimą. Tad aišku, kad ES privalo imtis lyderės vaidmens. Ir aiškiai konstatuoti, jog poveikis aplinkai bus katastrofiškas. Tad e, turime nepamiršti tvarumo aspektų ir turime galvoti apie štai ką. Jeigu jau numatome saistančius reikalavimus, tuomet nepakanka apsiriboti vien tik tai deklaracijomis. Mes privalome žiūrėti į poveikį aplinkai bei išoriai tam, kad darytumėm pažangą. Taip pat norėtųsi pasiaiškinti, kaip komisija vertina šį klausimą, būtent atogražų miškų kirtimą. Visai neseniai pasirodė IPPC ataskaita, kurioje keliamas klausimas, kaip reaguoti į šį fenomeną. Galbūt mažiau suvartoti gyvūninių baltymų, galbūt mažiau sojos kaip pašarų importuoti. Kokių galimybių yra reguliuoti situaciją? Bet kuriuo atveju tikrai kiekiai turi būti mažesni ir neaukti. Dėkuoju. Any comment from the Commission side? No. I, I made a very clear question. How... Aš uždaviau labai konkretų klausimą. So, um, yes. Of course, um, there are no experts from the Commission. Iš komisijos nėra ekspertų dalyvaujančių posėdėje, bet galbūt galite tą klausimą pasižymėti ir parodai Sandrai Galiniai, kad jie atsakytų į jį. Ačiū. Toliau, kita stebėsenos grupė skirta santykiams su Andų šalimis. E, vasario 5-ąją įvyko susitikimas su Matijas Jorgentai bei ES, ko, tai ir ES e Kolumbijos prekybos komiteto atstovais. E, dalyvavo ir, ir patariamosios grupės nariai, pono Fiso nėra. Iš tikrųjų, diskusijos buvo labai įdomios ir gyvos. Buvo pateiktas, pateiktas pranešimas apie dabartinių Europos, Perų, Kolumbijos uh, Mm, prekybos susitarimo mm, įgyvendinimą ir mm, apie protokolo įgyvendinimą. FISAS ir aš parengėme pirmąjį pranešimą apie Peru, susitarimą su Peru ir Kolumbija. Tiesiog mes pirmą kartą susitikę ir kėsėmės jų nuomonėmis e, gruodžio mėnesyje. E, ir pakvietę prekybos direktorato atstovus konstatavome, kad prekybos santykiai, dvišaliai santykiai vystosi labai sėkmingai. Ir taip pat mums paklausius buvo pasakyta, kad pagal šį susitarimą, bent jau taip teigia Peru ir Kolumbijos atstovai, prekybos apimtis ryškiai padidėjo. Tačiau buvo pasiūlyta ir toliau mąstyti apie tai, kaip pratesti šitą prekybos apimčių didėjimą ir ateityje. Ir todėl Europos parlamentas turėtų šito sustikimo dalyvių metu, manimų, pamastyti, kaip nukreipti prekes, kaip diversifikuoti e, prekybos santykius, taip pat kaip užtikrinti geresnės darbo sąlygas tiems, kurie dirba Peru ir Kolumbijoje nepalankiomis darbo sąlygomis. Todėl buvo susitikusi ir pat, vietos patarėjų grupė kito. Ir ten susidarė kiek kitokį vaizdą apie padėtį visose trijose šalyse. Visų tose trijose šalyse e, kuriasi tos patarėjų grupės, konkrečiai buvo domėtasi apie Peru situaciją ir buvo konstatuota, kad bandoma įtraukti nevyriausybinio organizacijų ir profsąjungų atstovus ir Ekvadore atstovus, kurie nėra oficialūs partneriai pagal prekybos susitarimą. Ir Tai reiškia, kad yra nutiesiamos sąsajos tarp skirtingų profsąjungų, pavyzdžiui, bananų gamintojų profsąjunga galėtų tapti tą vienijanti jėga, tačiau atskiruose sektorių e, sluoksniuose, atskiruose struktūrose nėra dar nusistovėję tvirti partnerystės ryšiai ir todėl Ekvadorui ateityje, ko gero, reikėtų imtis panašios vienijančios veiklos. Problem. Äh, darüber haben wir gesprochen. Äh, wir haben, dass das äh, Europäische Parlament ein permanenter. Ah. Ir E, Kolumbijoje kokaino gamybos auginimo problema ir toliau išlieka galioti. Ir todėl mes konstatavome, kad tie horizontalūs įvairių suinteresuotų šalių susitikimai, įvairių organizacijų susitikimai, ypač iš užimtumo sektoriaus, turėtų būti tie renginiai, kuriuos reikėtų ES remti ir kad būtų didinamas tarpusavio pasitikėjimas. Todėl šitų stebėsenos grupių susitikimai buvo labai įdomus, vertinant susidariusią situaciją. Ir galvojant ne tik tai apie naujus parlamento rinkimus, bet ir apie veiklą po jų, reikėtų turėti omenyje, kad šitų vietos stebėtojų grupių veiklą reikėtų pratesti pagal ES Peru ir Kolumbijos prekybos susitarimus. Taip pat buvo pamastyta ir apie ES ir Bolivijos prekybinių ryšių atnaunimą. Dėkuoju. Atrodo, kad niekas nenorėtų e, nieko pridurti. Grįžtų prie Merkusūro. Sala e, Franka yra kūruojantis šį klausimą, mes e, jau aptarinėjome šitą anksčiau, tačiau galbūt kas nors norite pakomentuoti. Ačiū, ponė pirmininkė. Trumpai kalbėsiu. Žinau, kad kolega Šolcas jau pristatė temą. Įvyko stebėsenos grupės posėdis ir tame posėdėje paaiškėjo, kad paskutinėme dėrybų raunde, kuriame dalyvauja Urugvajus, E, pažangos nepasiekta ir keletą metų jau sprendžiami keturi klausimai - automobilių, atsarginių dalių, e, automobilių geografinių nuorodų, e, pieno produktų gamybos kvotos. Norėčiau paminėti Argentiną. Argentina puikiai bendradarbiauja visame dėrybų procese ir remiantis tuo, ką mums pranešė komisija, E, atėjo e, galutinio apsisprendimo laikas, kalbu apie Brazilijos poziciją, bet kaip žinote, išlieka kai kurio bejonių. Tikriausiai komiteto nariai žino, kad e, Argentinos ir Brazilijos santykiuose yra šiokios tokios įtampos Ir pirmasis kaimynas, kurį aplankė Brazilijos prezidentas, nebuvo Argentina, o, o daug toliau esantis šalis. Bet susitikime Argentinos ir Brazilijos vadovai kalbėjosi. E, vienas iš jų išreiškė pritarimą šiam susitarimui, laisvos prekybos sutarčiai su ES. Ir tokia yra padėtis laukiant kitų, kito dėrybų raundo, kuris numatytas kovo mėnesį e, politinė padėtis dabartinė yra sudėtinga ir nelengva e, ką nors e, pateikus pasiūlymą, ko nors pasiekti ir, ir mobilizuoti politinę situaciją. Tikiuosi, kad po kelių metų pavyks e, pasistumėti šiose dėrybose, reikės išsiaiškinti, ar bus politinės valios tai daryti E, Brazilijos prezidentas e, balandžio 30-ąją bus Brius, Briuselyje, taip pat, jis, taip pat Prancūzijoje susitiks su e, šalies pre prezidentu Makronu, o prekybos komisarė Malstrom yra pasira, pasirengusi siekti tolesnės pažangos šiame darbe. Taip pat visi žino, kad laiko šioje kadencijoje lieka nedaug ir atsižvelgianti tai šiuo, šiuo momentu dėl strateginės šios prekybos sutarties svarbos apsimokėtų imtis daug, daryti didesnės pastangas, kiek tai įmanoma. Viską daryti pragmatiškai, logiškai ir nes bendradarbiavimo klausimai išspręsti, kit, išspręsti, svarbus klausimai išspręsti, lieka nedidelis mm, kiekis neišspręstų klausimų. Žiūrėsime, ko pavyks pasiekti artimiausiomis savaitėmis prieš, prieš pasibaigiant mūsų kadencijos darbui. Um, there... Ačiū, sako pirmininkas. Taip pat įvyko stebėsenos grupės uh, su Australija. Susitikimas įvyko susitikimas su Australijos prekybos ministru. Tai buvo labiau susitikimas su ministru. Žodis ponui Sorin Moisai. E, pristatyti jį. Įvyko ne tik šis susitikimas, bei taip pat ir seminaras skirtas priekybos santykiams su Australija ir Nuoja Zelandija. Trumpai pristatysiu. Uh, E, įvyko du dėrybų raundo susitikimai su Australija. Abiejose susitikimuose ir darbinėme susitikime ir seminare aptarėme opiausius dėrybų klausimus. O kalbant apie svarbiausius ES interesus, tai geografinės kilmės nuorodos, e, taip pat galimybė patekti į viešųjų pirkimų rinkas. E, Dalyvavome tikrai įdomiame, įdomiame seminare skirtame paslaugoms. ES tikrai suinteresuota šią pramonės įtimę Australijoje. Pavyzdžiui, buvo kalbėta apie reikalavimus e, galiojančius teisinėms ir apskaitos paslaugoms Australijos rinkoje. Čia tvarka yra sudėtinga, taip pat apie, kalbėjome apie draudimo aspektus. Uh, Australams svarbiausia yra jautienos sektorius, avienos sektorius, bei taip pat paslaugos. Reikia tikėtis rimtų dėrybų. Ab, abi komandos yra nusiteikę dirbti ir yra optimizmo ir pagrindo tikėtis, kad dėrybos galės e, įvykti kitais metais. Uh, Taip pat sutarėme, kad dėl rinkimų tvarkarašio Australijoje ir ES šie darbai neturėtų, šis darbų tvarkarašys neturėtų nukentėti, bet darbus apsimokėtų tęsti po rinkimų nes parlamentams reikės priimti sudėtingus sprendimus. Standartai buvo e, sutarta, kad e, Mm, sieksime patvirtinti griežčiausius įmanomus reikalavimus. Taip pat, kad reikia išspręsti dvi šalius klausimus, pavyzdžiui, priminėme amerikiečių poziciją dėl jautienos, e, australai ją naudojasi, tačiau e, tai yra gana opus klausimas arba galimybė patekti į Australijos keulienos rinką. Baiminamės, kad e, kad tie klausimai, kad, kad australai gali savo naudai išnaudoti susidariusią padėtį, bandydami patekti į mūsų e, rinką šiame sektoriuje. Bet jeigu vyks breksitas, tai taip pat apspręs galutinę situaciją. Tai susiję klausimai. Tai tiek būtų. Ačiū, ar būtų kokiu nors komentaru? Ne. Jei ne, tuomet. Užbaigėme ir šeštojo darbo tvarkės klausimo nagrinėjimą ir dabar 14 minučių pertrauka, nes balsavimas, kaip numatyta, prasidės lygiai 10 valandą. Okay, ladies and gentlemen, please take your seat. Prašom, sėskite į savo vietas. Netrukus pradėsime balsavimą. Good. Before starting... Prieš pradedant balsavimą norėčiau pasisveikinti su, su JAV biudžeto komiteto nariais, kurie šiandien yra mūsų svečiai. Pirmiausiai, bandomasis balsavimas. Pasižiūrėsime, ar viskas yra gerai. Baigiame. And everything is perfect. So, our first vote is on the implementation. Pirmiausiai balsuosime dėl BLS reglamento įgyvendinimo. Pirmas pakeitimas yra pirmas kompromisas. Kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Toliau 68 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Antras kompromisas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Penktas kompromisas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 121. Už, prieš, susilaikę, atmesta. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 84. Už, prieš, susilaikę, atmesta. Septintas kompromisas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 92 pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta. 93 už, prieš, susilaikę, atmesta. 9 kompromisas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 97 už, prieš, susilaikę, atmesta. 10 kompromisas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 11 kompromisas už, prieš susilaikę patvirtinta. 12 kompromisas už, prieš susilaikę patvirtinta. 106. Dėl dviejų dalių balsuosim. Pirmoji bal dalis už, prieš susilaikę atmesta. Antroji dalis už, prieš susilaikę atmesta. 108 už, prieš susilaikę patvirtinta. 13 kompromisas už, prieš susilaikę priimta. 14 kompromisas už, prieš susilaikę priimta. 15 už, prieš susilaikę patvirtinta. 16 už, prieš susilaikę priimta. 17 kompromisas už, prieš susilaikę priimta. 18 už, prieš susilaikę priimta. 19 už, prieš, susilaikę, priimta. 35 ir 36 už, prieš, susilaikę, pasitikrinsime. Balsuojame dėl 35 ir 36 elektroniškai. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. 38 už, prieš, susilaikė, priimta. 39. Dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikę. Pasitikrinsime dėl antros dalies. Balsuoti pradedam. Balsavimas. Baigtas. Priimta. 41 už prieš susilaikę. Pasitikrinsime dėl 41. Pradedam balsuot. Balsavimas baigtas. Atmesta. 43. Kas už? Prieš susilaikę. Pasitikrinsime dėl 43. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Aiškiai patvirtinta. 44. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 46. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 47. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 49. Už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinsime dėl 49. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. Dėl 49. Už? Ne, atsiprašau. 20 kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 53 už, prieš, susilaikę, atmesta. 21 kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 22 kompromisas už, prieš susilaikę priimta. 23 kompromisas už, prieš susilaikę priimta. 59 už, prieš susilaikę. Manyčiau atmesta. Pasitikrinsime. Balsuojame dėl 59. Balsavimas baigtas. Atmesta. 61 už, prieš susilaikė, atmesta. 62 už, prieš, susilaikė, atmesta. 63 už, prieš, susilaikė, atmesta. 64 už, prieš, susilaikė, atmesta. 65 už, prieš, susilaikė, atmesta. 66 naujas pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta. Pirmas. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Antras. Už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinsime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Trečias už, prieš susilaikę, priimta. Ketvirtas už, prieš susilaikę, priimta. Penktas už, prieš susilaikę priimta. Septintas už prieš susilaikę priimta. Aštuntas už prieš susilaikę priimta. Dvyliktas, tryliktas, keturioliktas už prieš susilaikę priimta. 15, 16, 17 už, prieš susilaikę priimta, 17, 18 už, prieš susilaikę priimta, 19 už, prieš susilaikę priimta. 20, 21, 22 už, prieš susilaikę priimta. 23 už, prieš susilaikę priimta. 24 už, prieš susilaikę priimta. 25 identiškas. 26 žodinis pakeitimas už, prieš susilaikę priimta. 27 už, prieš, susilaikę. Pasitikrinsime dėl 27 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Afeto nuomonė. C konstatuojamoji dalis. Už, prieš, susilaikę. Pasitikrinsime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. D. Preambulės punktas už, prieš, susilaikę. Pasitikrinsime dėl D konstatuojamosios dalies. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Pirmoji pastraipa už, prieš susilaikę priimta. Antroji už prie, prieš susilaikę atmesta. Trečioji už prieš susilaikę atmesta. Atsiprašome, devintoji tai buvo, dabar dvylikta pastraipa už prieš susilaikę atmesta. Devyniolikta už prieš susilaikę atmesta Manau, kad atmesta. Pasitikrinsime dėl 19 pastraipos. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 20 už. Prieš. Susilaikę. Pasitikrinsime dėl 20-osios. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau vystimo komiteto nuomonė. Yeah, yeah. 22. <laughs> so, 20... 22. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Deve komiteto nuomonė dabar. Trečioji dalis. Kas už, kas prieš, susilaiko primta. Ketvirtoji už, prieš, susilaiko primta. Penktoji už, prieš, susilaiko primta. Šeštoji. E, e, trylikta už, prieš, susilaiko primta. Ir balsuojame už visą nuomonę su pakeitimais. Baigiame. Didelė balsų dauguma pritarta šiai nuomonė. Aštuntasis darbo tvarkės klausimas - rekomendacija dėl prekybos santykių su JAV. Šeštasis kompromisas - kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Septintas A - kas už, atsiprašau, 48 pamiršau, 48 už, prieš, susilaiko, atmesta. 7a kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, balsuojama kortelėmis dėl 7a. Baigiame. Priimta. Aštuntas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 61 už, prieš, susilaiko. Atrodo nepritarta, bet pabalsuokime kortelėmis, kad būtų aiškiau. Is... Baigiame. Atmesta. 65. Trys dalys. Pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji už, prieš, susilaiko, atmesta. Trečioji už, prieš, susilaiko, priimta. 66 už, prieš, susilaiko, priimta. 68 už, prieš, susilaiko, atrodo atmesta, reikėtų balsuoti kortelėmis. Prašau pradėti. Baigime. Atmesta. Devintasis A. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Balsuojame dėl devintojo A kortelėmis. Priimta. Priimta. 61. Vienas sakinys. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atrodo pritarta, bet kad būtų aiškiau, balsuokime kortelėmis dėl 71 pakeitimo. Baigime. Atmesta. Dešimtas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Dešimtas A, kas už, kas prieš, susilaiko. Balsuokime kortelėmis, pradame. Baigiame. Atmesta. 69 už, prieš, susilaiko, priimta. 81 už, prieš, susilaiko, balsuojame kortelėmis. Baigiame. Atmesta. 83 už, prieš, susilaiko, atmesta. Dešimtasis B, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta Balsuojame kortelėmis dėl 10B. Baigiame. Atmesta. 86 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 88 už. Prieš. Susilaiko. Atrodo nepritarta. Balsuokime kortelėmis. Baigiame. Atmesta. 11 A, kas už, kas prieš. Čia numatytas vardinis balsavimas. Taigi balsuojame. 11 A, balsuojame. Baigiame priimta. 93. Kas už? Vėl. E, prieš. Susilaiko. Neaišku. Balsuojame kortelėmis. Baigiame. Atmesta. 95 už, prieš, susilaiko, atmesta. 97 už, prieš, susilaiko, atmesta. 99 už, prieš, susilaiko, atmesta. 12a vardinis balsavimas prasideda. Baigime. Priimta. Šimtas dešimtas, kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Tryliktas kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Keturioliktas už, prieš susilaiko pritarta. Pirmasis už, prieš susilaiko priimta. Septintas už, prieš susilaiko atmesta. Antrasis kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Tryliktas už, prieš susilaiko atmesta. Keturioliktas už, prieš susilaiko priimta. Dabar turime balsuoti dėl 17. Už, prieš, susilaiko, priimta. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 24 už, prieš, susilaiko. Balsuojame dėl 24. Pradame. atmesta. 25 už, prieš, susilaiko, atmesta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 29 dvi dalys, pirmoji už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji už, prieš, susilaiko, priimta. 30 už, prieš, susilaiko atmesta. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 34 už, prieš, susilaiko priimta. 35, 36 už, prieš, susilaiko atmesta. Balsuokime dėl 35 ir 36 kortelėmis. Rezultatas nebuvo aiškus. Baigiame. Atmesta. 37 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 38 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 39 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 40 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 41 už prieš susilaiko atmesta, 42 už prieš susilaiko atmesta, 43 už prieš susilaiko atmesta, pirmasis už prieš susilaiko priimta, antrasis už prieš susilaiko priimta, trečiasis už prieš susilaiko atmesta ir kortelėmis balsuojame už visą dokumentą su pakeitimais. Baigiame. Ir pritarta 21 balsu už, 17 prieš. Point 9. Devintasis darbo atvarkės klausimas. Please. Heidi. Yes. Heidi, prašau. Ačiū, pirmininkė. Noriu informuoti Jūs apie tai, kad norėjau gyvendinti naująją taisyklę 11.3 dėl pranešėjų prievolės įtraukti E, objektų ir asmenų, su kuriais buvo konsultuotas į sąrašą. Tas sąrašas gana įspūdingas. Aš tikiuosi, kad jis bus pridėtas prie galutinio pranešimo, kuris bus teikiamas plenariniam posėdžiui. Sąrašai yra visi nuo Vietnamo prezidento, Vietnamo parlamento pirmininko iki svarbiausių NVO, ES ambasadorių dirbančių toje šalyje. Uh, Aš tikiuosi, kad tai bus jums įkvėpimu renkti platesnės ir skaidrės konsultacijas, rengiant jūsų pranešimus. Pirmininkas, ačiū. Kaip žinote, patvirtiname naujasias Europos parlamento darbo tvarkos taisyklės ir įsigaliojo reikalavimas pranešėjams, pirmininkams teikti, reikala, teikti informaciją apie tai, su kuo jie konsultuojasi. Parlamento darbuotojai dirba E, kurdami interneto platformą, kuri būtų e, lengviau prieinama ir paprastesnė naudoti. Antrasis pakeitimas - už prieš susilaikę pritarta. Antrasis A kompromisas - kas už, kas prieš. Man atrodo, kad pritarta, reikia patikrinti. Antras A, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Mm, akivaizdžiai pritarta. 2B kompromisas kas už, kas prieš pritarta. 2C kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 19 už, prieš susilaikė atmestas. Trečias kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Penktas kompromisas už, prieš susilaikę pritarta. 27 už, prieš susilaikė pritarta. Penktas A kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Penktas B kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Šeštas kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Septintas kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 36 už, prieš susilaikę pritarta, 37 už prieš susilaikę pritarta, trečias už prieš susilaikė pritarta, ketvirtas už prieš susilaikė pritarta, penktas už prieš susilaikė pritarta, pirmas kompromisas už prieš susilaikė pritarta. Aštuntas pakeitimas už, prieš susilaikė, pritarta. Devintas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dešimtas už, prieš, susilaikė, pritarta. Vienuoliktasis už, prieš, susilaikė, pritarta. Pirmasis už, prieš, susilaikė, pritarta. Antras už, prieš, susilaikė, pritarta. Dėvė komiteto nuomonė. 93 už, prieš susilaikė pritarta. 94 už, prieš susilaikė pritarta. 97 už, prieš susilaikė pritarta. Dabar elektroniniu balsavimu dėl galutinio projekto prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Vienas susilaikė, e, visi kiti balsavo už sveikinimai. Dešimtasis punktas toliau. E, elektroniškai balsuojame dėl susitarimo, dėl pritarimo teikimo susitarimui. Balsuoti baigiame. Vienbalsiai pritarta. Sveikinimai. Ačiū. Kaip nusprendėme posėdžio pradžioje, 11 darbo tarkės punktas atidėtas. Todėl dabar 12 darbo tarkės punktas. Jei kas nors nori išeiti iš salės, prašau tai daryti tyliai. Vienos minutės pertrauka. Good. Dear colleagues. Point. Kolegos, dvyliktasis darbo atvarkės punktas. Daugumoje prekybos sutarčių yra skyrius skirtas prekybai ir stabilumui, išskyrus sutartį su jungtinėmis valstijomis. Bet nežiūrinti tai, svarbu analizuoti tinkamą priekybos ir stabilumo skyriaus įgyvendinimą. Ir geriausia tą užduotį patikėti patariamosioms grupėms. Europos Sąjungoje tokių patarėjų grupių svarbiausia organizacija yra Europos ekonominių ir socialinių reikalų komitetas. jiems patikėta ši, e, ši užduotis ir pagal darbo tvarkos taisyklių 47 taisyklę mes paprašėme pristatyti e, jų ataskaitą apie tai. Džiugiuosi, kad ponas Roberto Macola atėjo šiandien į mūsų posėdį, jis yra pranešėjęs Ekosoke. Ir dabar žodis jam pristatyti e, Ekosoko ataskaitą šią temą. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti ir už tai, kad atsiuntėte prašymą Kosokui parengti vieto e, patariamosios grupės nuomonę. Dabar tikriausiai galiu pereiti į, į italų kalbą, sako klausė kalbėtis. Ekosokas sulaukė parlamento prašymo parengti e, nuomonę patariamosios grupės dėl vykstant, dėl minėtos skyriaus taikymo. Įvyko intensyvūs susitikimai, vyko balsavimas plenarinėme posėdyje, parengta nemažai pakeitimų, jiems buvo pritarta. Balsuojant dėl galutinio projekto balsa, užbalsavo 150 narių, tai yra didelė komiteto narių dauguma. E, komitetas pripažįsta tarptautinės prekybos naudą, taip pat atsižvelgia į, į tai, kad um, privalumai ir, ir Mm, trūkumai tų, tų sutarčių nevienodai atsiliepia, yra juntami ES visuomenės. Akcentuojame, kad svarbu įtraukti pilietinę visuomenę į, visokius, į visus susitarimus. Atsižvelgiame taip pat į tai, kad institucijų ir vyriausybės santykiai yra ne vienintelis būdas, kaip užtikrinti, kad rengiami susitarimai būtų įgyvendinami. Manome, kad vietos patariamosios grupės e, nėra, neturi galimybės veikti kaip vykdomosios institucijos. Jos ir toliau turėtų teikti patarimus, atlikti konsultacinį vaidmenį ir taip pat siekti užtikrinti, kad būtų tinkamai subalansuoti įvairūs sektoriai, atstova, yra, kuriuos atstovaujame ekonominio ir socialinio reikalų komitete, komitete darbo, darbuotojų, darbdavių, nevyriausybinio organizacijų ir pilietinės visuomenės. Akcentuojame, kad būtina uh, laikytis e, darbo standartų, gerbti darbuotojų teisės, nepamiršti vartotojų interesų, ekonominių interesų. Ekosokas, e, vykdydamas parlamento prašymą, mano, kad visi prekybos sutarčių aspektai turėtų būti apsvarstyti vietos patariamųjų grupių E, kaip, kaip minėta, prekybos sutartise yra skyrius skirtas prekybai ir tvariai plėtrai. Ir tokie skyriai turėtų būti kiekviena, kiekviena prekyb, kiekviename prekybos susitarime. E, kita prekybos susitarimo šalis taip pat turėtų numatyti erdvės e, pilietinės visuomenės vaidmeniui ir stebėsenai. Galbūt reikėtų tą klausimą galėtų, tą klausimą galėtų aptarti ES ir trečiųjų šalių organizacijos. Čia norėčiau paminėti, pavyzdžiui, sustarimą su Čile. Dėl struktūros, kai ką norėčiau pasakyti, mes siūlome keisti atrankos mechanizmą ir sakėme, kad ekosokas būtų pasirengęs e, pagelbėti E, sukuriant atrankos mechanizmą, steigiant tas dietos patariamasias grupės ir kitose šalise. Manome, kad reikėtų daugiau posėdžių per metus. Pavyzdžiui, du posėdžiai galėtų vykti, vykti ES teritorijoje e, per metus, o kiti du posėdžiai toje trečiojo šalyje, su kuria tariamasi. Tai turėtų būti tiesioginiai e, partnerių susitikimai. Tokie susitikimai turėtų būti bent jau kartą per metus. Visos patariamosios grupės turėtų posėdžiauti kasmet. Taip pat galėtume mąstyti apie galimybę kasmet susitikti kitoms patariamosioms grupėms dirbančioms šioje srityje. Taip pat reikėtų patvirtinti prioritetus tokių grupių ir susitikimų ir išnaudoti tų grupių narių sukauptą patirtį ir patyrimą. Grupės turėtų teikti rekomendacijas, o jų pirmininkai pateikti tas rekomendacijas atitinkamoms institucijoms, jos rekomendacijos turėtų būti įgyvendintos. Aš tikiuosi, kad taip galima būtų sutvarkyti praktinius aspektus. Kaip užtikrinti, kad, tos, kad tų grupių darbas įsibėgėtų. Pavyzdžiui, santykiai su Japonija. Atliekame parengiamąjį darbą kad ir susitinkame su savo partneriais e, šalyse, partnerėse. E, vienas iš, viena iš kliūčių, kurias pastebėjome šiame darbe, tai tokių patariamųjų grupių finansavimas trečiosios šalyse. Manome, kad susitarimuose turėtų būti numatytas finansavimas patariamųjų grupių darbui, ypač e, šalyse partnerėse. Komitetas yra pasirengęs ir toliau dalyvauti tokių grupių darbe. Manome, kad jų darbas tikrai atneša naudos, tačiau sutarčių skaičius auga ir mums nebus lengva prisimti visą darbo krūvį. Per kitus kelis metus e, tokių darbo grupių skaičius labai išauks nuo 27 da, tokių grupių narių mm, jų skaičius išauks iki 77. Mes kreipiamės į jūs prašydami paramos. Komisijoje padidintas darbuotojų skaičius, kurie yra atsakingi šios klausimus. Atitinkamai mes taip pat e, norėtume tai padaryti. Tai būtų darbuotojai atsakingi už darbą su pilietinė visuomenė Mums reikia kriterijų, kurių pagrindų galėtume vertinti bendrą stambę prekybos apimti ir apyvartą. Taip pat reikia spręsti kai kurios klausimus susijusius su tvarumu. Stambesnės vietos patariamosios grupės uh, užsimtų tokiais, pre, to, tokiais prekybos mastais, kurie viršyje 30 milijardų eurų per metus. O mes, Kosokė, norėtume, kad pat, vietos patariamosios grupės tik teiktų rekomendacijas ne tik komisijai, bet parlamentui, tarybai ir kitoms institucijoms. Ačiū, tai būtų svarbiausi mūsų nuomonės aspektai. Ačiū, sako pirmininkas. O dabar galimybė pasisakyti komiteto nariams, ponė Minior pirmą blij met het voorstel van het e-, Europees Economisch en Sociaal Comité, het EES. E. Dėkoju, pirmininkė. Man atrodo, kad tai yra puikus e, ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pasiūlymas daugiau traukti pilietinę visuomenę įgyvendinant laisvos prekybos susitarimus. Mes visuomet už tai buvome ir norėčiau paraginti perimti šią rekomendaciją. Bet dar taip pat norėčiau užduoti ir klausimą. Dėl sankcijų mechanizmo ir tvaraus vystimosi skyriaus. Ar reikia tokio mechanizmo ir jeigu taip, ar galbūt numatytų kažkokį tai vaidmenį vietos patarėjams e, ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, kaip e, būtų su korupcijos aspektais, kaip antai, kurie yra numatyti ES Čilės susitarime. Su Mes matytumėm priežasčių tą daryti ES Meksikos susitarime. Tad e, norėtumėm pasiteirauti dėl to aktyvaus vaidmenio, kurį galėtų suvaidinti vietos patarėjai. Ir dar vienas klausimas. E, ar vienas trys punkte yra nurodyta, kad visi pilietiniai interesai turi būti atstovaujami vienoje struktūroje, bet tai ar mes kalbame apie kažkokią tai monopolį, ar kaip reikėtų užkirsti kelią tam, kad tokia struktūra nebūtų visiškai uždara. Ačiū, Marija Arena. Ačiū. Ekosokui už jo parengtą ataskaitą. Turiu keletą klausimų. Visų pirma, ką Ekosokas mano apie E, galimybę prekybos ir taros vystimosi skirioje numatyti sankcijas. Ar komitetas norėtų, kad vietos patariamosios grupės, kurios nagrinėja visą prekybos susitarimą, ar komitetas domėsi, pavyzdžiui, tuo, kad prekybai ir tvariam vystimus skirtam skyriui negalioja ginčių ir ginčių sprendimo procedūra, investuotojo ir, ir valstybės ginčių sprendimo procedūra ir ar komiteto nuomonė nereikėtų e, išplėtoti tos, tos sistemos galiojimo visai sutarčiai. Toliau, rekomendacijos. Ar rekomendacijos turėtų būti teikiamos nuomonės pavydalu, ar tai turėtų būti saistančios rekomendacijos, kurios apimtų ir, pavyzdžiui, E, nuostatas dėl garantijų ir saugiklių ir numatyti, kuomet galima pradėti taikyti tas nuostatas konkrečios šalies atžvilgių. Ir taip pat kaip su peržiūros nuostata, dabar, kurią dabar nuolatos prašome įtraukti į priekybos susitarimus. Um, Ačiū. Taip pat dėkoju ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui už nuomonę. Aš taip pat turiu keletą klausimų bei komentarų. Pirmas. Dėl to, kad nebūtinai visiems susitarimams reikalingi vietos patarėjų, e, kad tos grupės reikalingos. Bet aš matyčiau, kad tai būtų problema. Mes kalbame apie ES šalis partnerės ir Aišku, būtų sunku matyti vietos patarėjų grupės tose vietose, kur yra problemų, bet mes kalbame apie subjektyvius sprendimus. Ir turėti tokias grupės tik tai prestižinėse didelėse šalyse nelabai smarkiai atspindėtų kaip antai tokius dalykus, kurie yra susijęs su e, darbo standartais, įvairiais kitais standartais ir jų pasimu. Tokie elementai svarbus diskusijose ir nuomonėje labai teisingai yra akcentuojama uh, akcentuojamas tas trūkumas ir iššūkis susijęs su ištekliais. Mes kalbame apie tvarę raidą, mes kalbame apie tai, kad tai yra susitarimų širdis. Ir dėl to mums reikalingi pakankamai ištekliai, finansiniai ištekliai, o taip pat ir politinė bei politinė parama, bei ištekliai siekiant užtikrinti tokių patariamųjų grupių veikimą. tai, tad, kad pirmininkas galėtų teikti ataskaitą prekybos komitetui yra svarbi mintis, svarbi ta sąsaja. Tačiau man taip pat kyla klausimas dėl to, ar ekonomikos ir socialinių reikalų komitete buvo diskutuojama apie naujas skundų teikimo procedūras, kad jos būtų aiškios, pavyzdžiui, tokiems dalykams, kai mes kalbame apie intelektinės nuosavybės e, teisės, apie kitas prekybos susitarimų nuostatas bet e, neturime tokių skundų teikimo galimybės, kai mes kalbame apie įvairius pažeidimus, kaip antai aplinkosaugos standartų ir panašiai. Ar vyko diskusijos dėl to, kaip e, galima būtų patobulinti e, skundų teikimo mechanizmą ir kaip jisai galėtų veikti bendrame kontekste su vietos patarėjų grupėmis? Ir paskutinis dalykas būtų toks dėl to, kad reikia užtikrinti tą sukauptą patirtį ir jos panaudojimą. Mes matome, kad pastaraisiais metais sukaupta vietos patarėjų grupių patirtis nėra tokia jau teigiama. Ir galbūt matome, kad ta patirtis auga ir aš esu susirūpinusi dėl štai ko, kad galbūt uh, tiesiog netenkama ta susitarimo istorinė pusė, kaip e, užtikrinti tai, kad kai kurios problemos, pavyzdžiui, Korejos atveju, kad kai, kuri, kai kurios abejonės, kad komisija imtųsi veiksmų, pavyzdžiui, Korejos atžvilgių siekiant užtikrinti to darbo testinumą. Dėkoju. Dėkojame Jums. Ar yra daugiau prašančių žodžio? Ne, tuomet be abejo žodžiu suteiksiu komisijai. Madlen Tuninga yra atsakinga už vietos patarėjų grupės Jinai dirba prekybos ir tvarios plėtros skyriuje. Taip pat norėčiau pasteirauti papildomai, kaip rekomendacija, kurią pateikė ESRK, bus įgyvendinta. Labas rytas. Ačiū. Dėkoju ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui už šią labai išsame ataskaitą. Tikrai didelis darbas padarytas. Mes tamprai palaikėme ryšį, tad e, tikrai galite tuo didžiuotis, tuo darbu, nes jis atspindi visą tą patirtį, kurią esame sukaupę nuo 11 metų. Tad tuo gali didžiuotis es pilietinė visuomenė. Aišku, kad e, atsakomybė tenka ne vien tik tai mano skyriui, siekiant akcentuoti politinę šio darbo svarbą. Tačiau žvelgiant iš institucinės perspektyvos, mes suprantame, kad pilietinė visuomenė yra taip pat atsakinga dėl perinamo laikotarpio. Jūs žinote, kad mes išplėsime taikymo sritį Kalbant apie atsakomybę tenkančią pilietinės visuomenės struktūroms, pradėsime nuo Meksikos ir Čilės susitarimų. Ateityje įsitrauks ir kiti kolegos į šį darbą. Dar trumpai priminsiu organizuotų veiksmų sąrašą generalinėme prekybos direktorate. Mes padidinome veiksmų tarpusavio sąsają nuo 22 iki 25 susitikimų per metus vyksta su pilietinės visuomenės atstovais. Su pilietinės visuomenės kontaktų grupė susitikome 18 metais, sukūrėme atitinkamą e, ekspertų grupę, kuri šešis kartus posėdžiavo 18 metais. Buvo svarstomi išskirtinai prekybos klausimai. Taip pat buvo numatyta ir ES politikos diena, kurioje dalyvavo 500 dalyvių. Taip pat vyksta ir vietos patarėjų grupės atstovų susitikimas, 27 posėdžiai įvyko Bruselėje ir užsienyje. Taip pat mes turime 15 punktų veiksmų planą kartu su ekonomikos ir socialinio reikalų komitetu, taip pat ir su jumis, tiksliau jūs organizavote e, renginį, kuriame dalyvavome mes, taip pat ir komisarai, kalbant apie 15 punktų veiksmų planą. Reguliarūs susitikimai su REX skyriumi vyksta ir REX tyrimų grupe iš SRK. Tad e, mes tęsėme šį darbą, tai yra labai svarbu, kalbant apie tokią konsultacinę, neformalią struktūrą, be jokios abejonės vyksta ir e, susitikimai, kuriuos organizuoja SRK arba vietos patarėjų grupės atstovai. Tad mes teikiame tam didelę reikšmę. E, labai svarbu pabrėžti ir formalią dimenciją. Matome, kad tris mėnesius vėluojama atsakyti, mes kol kas sprendžiame šią problemą E, tikimės, kad nereikės laukti trijų mėnesių ir tikimės, kad vyks diskusijos taip pat ir neformaliai dėl rekomendacijų. Kaip minėjau pradžioje, mums atrodo, kad SRK atliko puikų darbą. Jis yra labai svarbus varamstis, kalbant apie pilietinės visuomenės struktūras ES yra vienintelė tokia struktūra turinti tokį pilietinės visuomenės atstovavimą. Tai yra svarbu, kalbant apie mus, apie mūsų partnerius. Buvo pateikta keletą pasiūlymų, mes juos visus remiame. Pavyzdžiui, komunikacija. Tai yra ketvirtas mūsų 15 punktų veiksmų plano punktas, tai yra labai svarbus dalykas, yra ir kitų elementų, su kuriais jau dabar dirbome, dirbame, kaip jau minėjau, būsimų susitarimų taikymos ryties išplėtimas. Tai reiškia, kad e, bus įtraukiami visi punktai susitarimą, e, visi tie, kuriuos jūs akcentavote, tai yra kaip antai vartotojų interesai, Ir taip pat prisimame įsipareigojimus e, tačiau juos įtraukiame kaip antai finansinius aspektus, nei susitarimus, nes tai yra susiję su biudžetinėmis institucijomis, bet mes numatome 3 milijonus eurų trijiems metams ir pirmas žingsnis jau buvo pradėtas spalio mėnesį, tad mes organizuojam seminarus su pilietinės visuomenės atstovais Taip pat matome rekomendacijose paskatas ir raginimą tobulėti. Tai yra svarbu, svarbu kalbant apie geriausios praktikos, informacijos sklaidą. Mes organizuosime atitinkamą seminarą, siekiant atspindėti šiuos elementus. Dar porą žodžių. Nebūtinai mes sutinkame su to požiūriu, bet suprantame, iš kur jisai atsiradęs. Tad uh, dėl nepriklausomumo tų vietos politinių patarėjų grupių. Sprendimų procesas, visi šie sprendimai dėl darbo tvarkos taisyklių turi likti grupės viduje ir primamimi grupės viduje. mes kalbame apie tai, kad atstovus skiria nevyriausybinės organizacijos, tad mes norėtumėm, kad posėdžiai būtų atviri tam, kad visos, taip pat ir nedidelės pilietinės visuomenės organizacijos, kuriams galbūt nepritarė vietos vyriausybės, taip pat turėtų galimybę dalyvauti. Jūs žinote, koks yra komisijos požiūris dėl jūsų pateiktų kai kurių pasiūlymų dėl e, ginčių sprendimo mechanizmo. Šis mechanizmas yra numatytas privaloma tvarka visuose susitarimuose. Pirmoji procedūra pradėta su Koreja, pradėtos vyriausybinės konsultacijos ir um, kovo viduryje mes turėsime priimti sprendimą dėl atitinkamos komisijos įsteigimo. Yra veikiantis ginčių sprendimo mechanizmas ir žiūrėsime, kaip pirmoji byla ir pirmasis atvejis bus išspręstas. Tai yra pirmasis atvejis, kalbant apie bet kurį laisvosios prekybos susitarimą. Dar buvo kai kurių aspektų, kuriuos norėčiau atsakyti, bet jų nelabai supratau. Pavyzdžiui, buvo kalbama apie garantijos ar saugiklio nuostatą. Aš su malonu atsakysiu į patikslintą šį klausimą. Dėl peržiūros nuostatos su Kanada, dėl Kanados susverimo dirbame prie peržiūros nuostatos. Mes e, norime, kad būtų peržiūrėta sukaupta patirtis ir ją remdamiesi sieksime priimti sprendimus toliau dėl to, ką galima patobulinti. Ištekliai visiems yra iššūkis, tačiau žvelgdama į savo skyrių, matau, kad mūsų mažiau, dabar mes esame 23 nariai, bet mums tenka didelis vaidmuo. O turint galvoje visas temas, e, susitarimuose galvočiau, kad mūsų padėtis dabar yra geresnė nei iki šiol, mūsų forma yra geresnė. Dar vienas aspektas, kuris yra nurodytas e, veiksmų plane, tai yra skundai. Mes juos nagrinėjame, kol kas tą gavome vieną, kuris yra, kaip žinia, susijęs su Peru. Sudėtingas skundas. Dabartinėme etape mes rengiame atsakymą skundo autoriams. palaikydami um, tamprų ryšį su skundo teikėjais, vyksta taip pat ir faktų nustatymo vietos, e, misijos vietoje. Tad mes e, turime taikyti jau dabartinės egzistuojančias e, procedūras, tačiau mūsų durys visuomet yra atviros pilietinės visuomenės atstovams. Dabar dairausi ir žiūriu į savo kolegas, e, galbūt kažką pamiršau, bet bet kuriuo atveju norėčiau padėkoti ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui iš nepaprastai svarbu darbą. Ačiū. Ačiū. Aš norėčiau paklausti savo ruoštų dėl peržiūros nuostatos. CETA ir sustarėme su Japonija taip pat turime tokią nuostatą. Mes žinome, kad yra parengta parlamento nuomonė. Ir šiuo atveju norėčiau paklausti, kaip visa tai atsispintės toje e, e, peržiūros e, skyriaus nuostatoje. Kalbant, kokie yra konkretus žingsniai to, šiame bendrame peržiūros procese su Japonija sutartis tik įsigalėjo. Galėčiau pasakyti, kokia situacija sutartyje su Kanada. Bendros išvados buvo parengtos arba bendras protokolas, nesvarbu kaip pavadinsime. Tiesiog TSD posėdžio pabaigoje buvo parengtos išvados ir jūsų komitetui buvo jos perduotos. Tiesiog mes su Kanada ir toliau galvojame, kaip reikėtų suformuluoti šitas pežiūros nuostatas. Viskas priklausys nuo tolesnių diskusijų, jos dabar vyksta. Žinoma, jūs galite pasakyti, kad tik tai pusantrų metų galioja šitas susitarimas ir galbūt šita peržiūra dar per ankstyva, kadangi reikia sukaupti pakankamai patirties, todėl mes kol kas diskutuojame apie tai. Palaikome ryšius su Kanada ir juos pratesime. Ir kitas žingsnis bus e, informacija, kurią pateiksime prekybos komitetui ir prekybos ir tvaraus vystimos komiteto posėdžiai, taip pat vietos patarėjų grupėse yra toliau diskutuojama, taigi galimybių yra pakankamai daug. Ar jūs numatėte mm, kokį nors laiką, iki kada tikitės rezultatų dėrybose su Kanada? Viskas priklausys nuo turinio turinio toje peržiūros nuostatoje. Tačiau kitas mūsų žingsnis bus ataskaita prekybos komitetui. Kol kas mes nekalbame apie galutinį rezultatą, mes dabar kalbame apie e, tiesiog tai, kas peržiūros nuostatoje turėtų atsispindėti apskritai. Pardon, simplement pour préciser. Euh... Noriu tiesiog patikslinti kai ką dėl E, apsauginių nuostatų aktyvavimo. Žinome, kad jeigu kalbame apie menkiau išsivyšiusias valstybės, su, joms sunku aktyvuoti šias nuostatas, nes jos nebūtinai turi visą informaciją, kaip tai padaryti. Antra, taip pat dažnai reikalingas politinės institucijos sprendimas, kad būtų pradėta taikoma šita apsauginė nuostata. O kaip kuriais atvejais pilietinės visuomenės nuomonė toje šalyje gali manyti kitaip. Pavyzdžiui, įsivaizduokime ūkininkų asociaciją, kuri, kuria iškyla pavojus, bet tai nėra svarbiausios, stambiausios šalies uh, oficialios ūkininkų organizacijos dalis valstybės politinės institucijos į tai neatsižvelgia, kaip numatyti skyriuje dėl prekybos ir tvaraus plėtrumo galimybę atsižvelgti į tokių nacionalinių organizacijų interesus. Tai galbūt sudėtinga, bet tai svarbu, nes tas apsauginės nuostatas komisija dažnai pristato kaip panacėja besivystančioms valstybėms. Jis sako, ne, tik nesibaiminkite, visada bus tos nuostatos, bet kaip jie sak paprasčiau aktyvuoti atsižvelgiant į pilietinės visuomenės nuomonę ir tų sektorių nuomonės, į kuriuos neatsižvelgia valdžioje esančios grupės. Ačiū tiek būtų. Dėkuoju iš anksto už Jūsų atsakymą. Madlen, you want to... Madlena, norėtumėt ką nors pridurti? You, try... Alberto, aš atsakysiu į kai kurios klausimus dėl monopolio. Tiesiog mes nenorėtume savo monopolizuoti pilietinės visuomenės. Tačiau vietos patarėjų grupė dirba pagal tam tikrą struktūrą, bendradarbiaujama su civilinė visuomenė, pilietinė visuomenė ir taip pat nagrinėdama prekybos sutartis. Taigi mes atsižvelgėme į visus šiuos aspektus, taip pat ir, ir TSD ir taip pat atsižvelgiame į vertėjus, atsima, į, į, atsižvelgiame į verslą, į piliečių visuomenę. Taip pat mes e, pirmiausia gilinamės į prioritetinės rytis, pavyzdžiui, Korejoje telekomunikacijos rytis, maisto produktai, automobiliai tai yra prioritetinės mūsų prekybos rytis, todėl mes ir viduje e, išnaudojame savo pajėgumus, taip pat bendarbiaujame su profsąjungomis. Tiesiog mes žinome, ką turime daryti ir kaip, tačiau nenorime kaip nors užsurpuoti e, šitos veiklos imtis monopo, monopolio. Ir žinoma, visos tos mūsų pastangos, ta veikla yra e, atliekama pagal tam tikrą struktūrą. Mes taip pat esame numatę teikti rekomendacijas, mes nesame teismas arba koks nors e, tribunolas. Tačiau mes manome, kad turime teisę iškelti tam tikrus klausimus tiesiog ir tikėtis, kad gausime atsakymo į mūsų paklausimus. Taigi mes kreipdamiesi į komisijos prekybos direktoratą tikimės atsakymų. Žinoma, to negaliu pasakyti apie visas sutartis, tačiau mes bandome suformuluoti bendrus kriterijus. Tiesiog mes numatome didesnėse grupėse deleguoti du narius, kartais tai būna vienas. Dabar mes e, e, e, domimės šešiomis sutartimis ir nežinia, ar mes turime pakankamai potencialo, patinkalo, pakankamai išteklių. Jeigu mes norėsime daugiau dirbti, turėsime numatyti didesnį finansavimą. Komisija sakė, 3 milijonai numatyti trimiems metams ir jeigu mes didinsime apimtis, reikės didesnio ir finansavimo. Toliau e, pratęsiu mintį apie procedūras. Jeigu mes diskutuojame, jeigu teikiame klausimus, tai mes tikimės ir galys suformuluoti rekomendacijas. Tiesiog mes manome, kad penkeriems metams reikėtų numatyti narystę, po dviejų su pusę metų keistis, numatyti rotacijos galimybę, kadangi valstybės partnerėse yra skirtinga situacija. Pavyzdžiui, su Kanada me, situacija kitoks, tiesiog e, ten mes man, matome dvi e, struktūras, pavyzdžiui, kai kitomis valstybėmis reikia e, tokią grupę mm, steigti trijų formatų. Reikėtų išsaugoti tai, kas buvo sukurta, pavyzdžiui, prekiaujant ir derinti su Čilė. Taigi aš tikiuosi, kad aš atsakiau bent į keletą klausimų. Daugiau tų klausimų rasite mūsų nuomonėje, tačiau tikiuosi, kad kai ką paaiškinau. Ačiū už tuos atsakymus. Labai tikrai išsami ataskaita, pranešimas, kuriame atsispindi jūsų veikla. Aš ir toliau pažadu toliau kelti šį finansavimo išteklių klausimą. Taigi noriu Jūs patikinti darai dar kartą. Tai buvo 12 darbos veikės klausimas, 13. Pasikeitimas nuomonėmis apie uh, situaciją pasirašius sutartį su uh, trečiosiomis šalimis. Tokių šalių yra keletas. Ir žinome, čia mes turime reikalą su finansavimu, tai yra makrofinansinės pagalbos sutarčių klausimas. O kai toks klausimas kyla, mes visuomet norime žinoti, kam skiriamas mūsų finansavimas. yra atvykę kolegos iš tarybos, iš komisijos ir ekofino atstovai. Skyriaus vadovas. Jūs galėsite kalbėti maždaug iki 7 minučių. The... Labas rytas, ačiū už galimybę aptarti makrofinansinę paramą. Šiandien su jumis trumpai pristatysiu dabartinės situacijos apžvalgą ir penkias makrofinansės pagalbos teikimo operacijas šiuo metu gyvendinamas aptarsiu. Taip pat noriu priminti, kad praėjusią savaitę sekretoriatui komiteto e, perdavėme informaciją, tikiuosi ją gavote. Įgyvendame dvi tokias programas pietinėje kaiminystėje, e, Jordanijoje ir Tunise, ir tris rytinėje kaiminystėje, Moldovoje, Gruzijoje ir Ukrainoje. E, nėra tokių operacijų vykdoma e, šalyse kandidatėse šiuo metu, nors žinoma, makrofinansinės pagalbos priemonė išlieka atvira toms šalims, jeigu jas ištiktų krizė. Visų pirma, pietinė kaminystė Jordanijoje įgyvendiname 200 milijonų eurų programą per e, dvi paskolas. Pirmoji buvo suteikta 2017 e, spalį, kita dalis paskolos e, dar numatyta. Svarbiausia, kad būtų įgyvendinti 11 politikos prioritetų išvadinti Jordanijos ir ES susitarime. Šalis pasiekė pažangos 18, tačiau išlieka vienas aspektas susijęs su viešaisiais pirkimais bei galimybę ap, ap, teikti skundus viešųjų pirkimų procese. Žinome, kad ta procedūra to šalyje plėtojama ir tikimės, kad antimiausiamis savaitėmis arba dienomis sprendimas bus priimtas. <clears throat> Kaip ir visais atvejais teikiant makrofinansinę pagalbą, turi, turime, Jordanija e, turi padaryti pažangos įgyvendinamą TVF reikalavimus, kad galėtume tą paskolą per, pervesti. Taip pat e, Londone vasar 28-ąją vyks Jordanijai skirta konferencija, o kovo viduryje Briuselėje vyks konferencija dėl e, Sirijos ir viso regiono ateities, kai bus pervesta ši antra paskolos dalis skirta Jordanijai. Komisija teiks pasiūlymą dėl pagalbos programos Jordanijai atitinkamai E, laikantis pareiškimo pridėto prie 2017 susitarimo. Kita operacija vykdoma pietinėje kaiminystėje, tai Tunisui skirta parama 500 milijonų eurų paskola per tris etapus. Padėtis panaši kaip ir Jordanijoje. Viena vertus norime dar pažangos įgyvendinant TVF programą, kita vertus laukiame kol bus įgyvendintas vienas iš aštuonių liekančių reikalavimų, kad būtų galima pervesti antrąją paskolos dalį. Tas reikalavimas susijęs su administracinė ir finansinė aud... Aud... Tuniso audito rūmų nepriklausomybė, kad tai būtų užtikrinta, reikia e, sustiprinti Tuniso audito rūmų įstatymą. Komisija aktyviai stebi, kaip įgyvendinamas šis įsipareigojimas. Uh, Dabar perinu prie rytinės kaiminystės Moldovoje. Yra gyvendinama 100 milijonų eurų programa, kuri apima paskolas ir dotacijas. Moldova pas, pažengė gyvendinama politinės priemonės numatytas supratimo memorandume, tačiau dar nepervedėme pirmosios paramos paskolos dalies, nes pagal 2018 susitarimą neįgyvendinama politiniai reikalavimai, e, kad būtų galima įgyvendinti šį susitarimą, nes e, Kišiniovė vykusio mero rinkimo rezultatai buvo paskelbti negaliojančiais. Šios programos, šios pagalbos e, teikimo tolesnis įgyvendinimas sustabdytas, kol nebus įgyvendinti reikalavimai. 2016 balandžio mėnesį priimtas sprendimas dėl Gruzijos, numatytas teikti iki 405 milijonų eurų dydžio paskolų ir dotacijų. Supratimo memorandumo pasirašymas praėjusiais metais vėlavo, nes Gruzijoje pasikeitė vyriausybė. Birželio Liepos mėnesį galiausiai jis buvo pasirašytas praėjusiu metu rūpiučio 31. -ąją. Po to kai jis buvo ratifikuotas parlamente, skiriame pirmąją dalį 28 milijonus eurų praėjusiu metu gruodį. Prieš... Taip pat, kai komisija paskelbė sprendimą apie tai, gruodžio 4 suteikėme visus susijusius dokumentus ir parlamentui. Gruzija šiuo metu įgyvendina politinius kriterijus, kad būtų galima skirti antrąją paramos dalį 25 milijonų eurų dydžio ir manome, kad tą paramą skirsime pavasarį. Grusija sėkmingai gyvendina e, TVF programą ir visi, visos trys ataskaitos apie čia programos įgyvendinimą buvo parengtos laiku. Galiausiai makrofinansinės paramos operacija skirta Ukrainai. Sprendimas dėl to buvo priimtas e, įstatymų kuriejų praėjusiu metu Liepą e, trimis etapais numatyta skirti paramą. Praėjusią vasarą vyko aktyvios dėrybos, tai reiškia, kad supratimo memorandumas tarp ES Ukrainos buvo parengtas pasirašymui praėjusiu metu rugsėjį. E, reikalavimai, kad būtų galima skirti pirmąją paskolos dalį susijęs su ratifikavimo procesu Ukrainos parlamente ir dėl to Ukrainai pavyko įgyvendinti visus šešis politinius prioritetus, uh, numatytus ir padaryti tai lapkričio viduryje, tuo pat metu buvo užbaigtas ratifikavimo procesas. Tarp reikalavimų buvo reikalavimas ko, įgyventi kovos su korupcija reformą. Ukraina įdėgė nepriklausomą e, turto deklaracijų vertinimo sistemą, kuomet vertinamos e, pareigūnų, valstybės pareigūnų deklaracijos. Ukraina taip pat pakeitė įmonių registravimo procesą, kad būtų renkama daugiau domenų apie įmonių savininkus naudos gavėjus. Tai buvo iš anksčiau dar neįgyvenitas reikalavimas ir galiausiai šalis pradėjo taikyti atrankos procesą, mm, renkant teisėjus, kurie dirbs kovos su korupcija teisme. Mm, pirma, pirma, pirmosios paskolos dalies 500 milijonų eurų pervedimas įvyko praėjusiu metu gruodį. Informaciją apie tai nusintėme INTA sekretariatui lapkričio 30. Ten patiktas ir detalus vertinimas, kaip šalis įgyvendino visas, visus tris keltus reikalavimus. Bendrais bruožais Ukraina po reformų sulėtėjimo 16-17 metais dabar 2016 pastangas suintensyvino ir gyvendino prisimtus įsipareigojimus. Uh, E, ir tarptautinė parama vėl šaliai teikiama sklandžiai ir ES ir TVF. Kaip jau sakiau, tai mes paramą pervedėme 2018 gruodį, o Pasaulio bankas e, praėjusiu metu e, rugsėjais. Dabar Ukraina dirba, kad įgyvendintų antrąjį paskolos dalį skiriamus keliamus reikalavimus. E, jeigu viskas vyks sklandžiai, tas, e, ta parama turėtų būti pervesta šių metų pavasarį. Tuo ir baigčiau savo apžvalgą. Noriu padėkoti už jūsų dėmesį ir daugia su kolega esame pasirengę atsakyti į jūsų klausimus. Ačiū ponas Valensa toliau. Ačiū pirmininkė. Turime suprasti, kad makrofinansinė parama Ukrainai iki šiol jau sudarė 2,3 milijardus eurų nuo 2014, tai didžiausia suma, kurią esame skiria ne ES nariai. Paskutinis sprendimas skirti paramos dalį padarytas praėjusiu metu lapritį tai buvo priimtas labai svarbi momentu, kuomet Ukraina ir jos žmonės susidūrė su e, naujo masto agresija. E, paštrėjo konfliktas Azovo jūroje. Tai, tai vyko ką tik, galima sakyti. Svarbu pabrėžti, kad Ukraina toliau turėtų gyvendinti reformas, nežiūrint dabartinės saugumo situacijos. Taip pat turime nepamiršti, kad šalyje vyks parlamento rinkimai, prezidento rinkimai. Ir nežinia, kaip viską, kaip vyks bendradarbiavimas tarp mūsų ir Ukrainos po to, kai tie rinkimai įvyks tai, kad Ukrainai pavyko įgyventinti nemažai politinių įsipareigojimų. Tai yra, pavyzdžiui, sustiprinti kovą su korupcija, užtikrinti didesnį įmonių registro skaidrumą, užtikrinti um, mokesčių surinkimo prognozojamumą didesnį, taip pat sustiprinti valstybės įmonių padėti Mes ES ir toliau akcentuojame šią teigiamą pažangą, ypač jei prisiminsime, kaip, viską, kaip vyko e, kovo su korupcija teismo steigimas. Norėčiau pasinaudoti šią progą ir užduoti klausimą apie dar išliekančias kliūtis priekybai. Visų pirma, kada bus atšauktas draudimas eksportuoti medieną, kuris įsigaliojo 2015 pabaigoje ir kuris aiškiai prieštarauja sutarties dėl pagilinto bendradarbiavimo dvasiai. Taip pat, ar galite papasakoti apie e, skai, dokumentų skaidrumo aspektus eksportuojant metalo laužą? Galiausiai, kokia yra padėtis dėl vištos importo E, pagal e, nuorodą CE02071370. Šis e, kodas e, yra nuoroda į kitus vištos, vištienos gabalėlius, ne, ne krūtinėlę. Čia veikiausiai yra spraga ir tai yra našta ne tik ES e ūkininkams, tai ir sukūrė ir galimybę, tai atvėrė galimybę labai e, įdomiai pasireiškusiam kūrybingumui iš Ukrainos pusės. Norėčiau, kad tai pakomentuotumėte. Ačiū. Thank you, Joachim Schuster. Ačiū, Joachimas Šusteris, prašom. Tu ne visiškai galiu prisijungti prie tokio teigiamo vertinimo. Pirmiausia, jau Ilgai apie tai esame diskutavę, ar reikia tos naujos versijos ir mes nuo pat pradžių kalbėjome apie tai, kokie realūs veiksmai vyksta ir kaip apie juos esame informuojami. Manyčiau, kad ši situacija dar galėtų tikrai pasikeisti. Nepakanka vien tik tai spaudos e, pareiškimo, jog buvo išmokėta parama, turi įvykti dar daugiau. Bet to reikėtų pasiaiškinti, o ką reiškia tas pasakymas, kad daroma pažanga korupcijos, kovos su korupcijoje, e, kovos su korupcijos srityje, o taip pat ir kovos su mokesčių e, vengimu srityje. Kaip žinia, milijardai plūsta iš šalies, turtuoliai tuos pinigus išsiveža iš Ukrainos Ir iš esmės, jeigu tai nevyktų, tai e, aišku, kad net ir nereikėtų tos finansinės pagalbos šaliai, nes, nes balansas būtų labiau nei subalansuotas. Tad ką tai reiškia? Vyksta kova su korupcija. Kol kas dar negirdėjau apie ne vieną atvejį, kad būtų uh, paskelta ar byla, kad būtų kas nors nuteistas, oligarchai ir toliau turtėja, E, nebūčiau girdėjęs apie kokius nors sunkumus ar problemas, jog turtuoliai bijotų dėl savo turto. Tad klausimas yra štai koks. Kaip komisija tai interpretuoja? Nes. Atrodytų, kad dėl kažkokių tai labai svarbių politinių priežasčių reikia pumpuoti pinigus į tą šalį, bet man netrodo taip. Uh, jau metų metus mus vedžioja už nosies, esą ir tas ir anas yra padaroma, bet kai mes kalbame apie esmę, Ukrainos vyriausybė nieko nėra padariusi, tik tai nurodo įvairias e, priežastis, kodėl darbas nevyksta, o komisija toliau moka pinigus. Norėčiau, kad paaiškintumėte, tad pirmą, kaip jūs suprantate tą klausimą kaip parlamentas informuojamas bus daugiau nei vien tik tai per spaudos pranešimus. Ir antras dalykas, kaip jūs konkrečiai interpretuojate tą pažangą kovoje su korupcija ir kaip interpretuojate pažangą kovojant su mokesčių slėpimu ir vengimu. Dėkoju. Aš norėčiau pratesti diskusiją, kur vyko praėjusiais metais, spaudžiant laikoje, siekiant nekeisti jokių pakeitimų standartiniam reglamentui. O dabar reikia turėti galvoje, kad sąlygos Ukrainai yra vykdomos, komisija taip pat ir gerbė tą bendrai jungtinį pareiškimą, kuris buvo pridėtas prie reglamento. Taip pat norėčiau pateikti keltą pastebėjų. Pirmiausiai džiaugiamės jau padarytą pažangą dėl e, kovos su korupcija ir atitinkamų reformų. Tačiau šios reformos neturėtų būti sumenkintos vien tik tai iki tarsi langelio pažymėjimo, jog darbas atliktas. Taip pat e, labai svarbu, jog e, darbas vyktų praktiškai Taip pat norėčiau akcentuoti žinę jungtinėme pranešime dėl tvarios ir socialiai atsakingos reformų sistemos. Tai yra įtraukta į reglamentą, tačiau aš norėčiau išgirsti daugiau, apie, daugiau informacijos apie tai, kokiu, kokį poveikį turės tos e, reformos įtraukiam vystimuisi ir kaip jos yra svarstomos su pilietinė visuomenė. Taip pat norėčiau pasirauti dėl pirmojo reglamento. Ir dėl to, kad buvo išsakytas didelis susirūpinimas dėl žmogaus teisių. O pagarba joms yra vienas iš pagrindinių ramšių tokiuose reglamentuose. Taip pat norėčiau paklausti komisijos, kaip žmogaus teisų klausimai yra traktuojami pagal šį reglamentą. Baigdamas pasakysiu, jog tikrai nuoširdžiai esu pasirengęs remti Ukrainą ir jos žmonės. Tai yra labai svarbi kaimininė valstybė. Uh, Tačiau pagal šią programą yra numatoma labai daug pinigų, tad nepaprastai svarbu, kad komisija išaiškintų visus savo veiksmus, kurių ketina imtis. Dėkoju, ponė pirmininkė, ačiū Aleksandrai. Dabar eilė atėjo komisija atsakyti visus šiuos puikius klausimus. Dėkuoju. Pradėsiu nuo prekybos trikdžių Pirmiausia, norėčiau pasakyti, mes e, ekonominių finansinių klausimų ekspertai mūsų direktorate norime pasakyti, kad apgailestavome, kad nėra kolegų iš prekybos direktorato atstovų, kad reikia matyti sąsajas tarp prekybos ir makrofinansinės e, paramos. Ir taip pat reikėtų pagalvoti apie trečiąją daugiametinę finansinę programą. Ir taip pat turėti omenyje sprendimą dėl ketvirtosios daugiametinės finansinės programos, pagal kurią nenumatyti numatytas draudimas eksportuoti ir tiesiog taikyti konkrečius konkrečias e, prekybos skatinimo priemonės. Todėl norėčiau patikinti ir patvirtinti, kad ginčių sprendimo e, mechanizmas pagal laisvos prekybos susitartimus yra e, įsteigtas ir dabar vyksta konsultacijos. Jos prasidėjo vasario pradžioje priklausomai nuo to, kai baigsis tos konsultacijos, reikės priimti sprendimą, ar viena kuri nors šalis, šiuo atveju Europos Sąjunga, manytų, kad reikėtų grįžti prie šito oficialaus ginčių sprendimo mechanizmo aptarimo. kito klausimo negaliu atsakyti susijusio su prekyba. Aš jį perduosiu kolegoms iš prekybos direktorato. Dėl e, reikalavimų susijusių su informacijos teikimu sprendimą prieimė e, e, teisėkuros institucijos dėl makrofinansinės paramos prieimė Liepos pradžioje buvo pasirašytas ketinimų protokolas e, rūpiučio maždaug 24-ąją. Ketinimų protokolo e, projektas buvo pateiktas komitologijai įregistruoti ir valstybių narių atstovai buvo pakviesti į komiteto posėdį rugsėjo 6 dieną ir parlamentas taip pat galėjo gauti tuos dokumentų projektus, kurie buvo pateikti komitologijos procedūros metu. Mes tiesiog privalėjome pateikti tos dokumentus e, komitologijos svarstymui, taigi visa ta informacija jums buvo žinoma. Ir rugsėjo 14 dieną šitas e, protokolas buvo pasirašytas e, rugsėjo 14. Į tai tapo viešu oficialiu dokumentu ir visos sąlygos buvo aiškiai suformuoluotas, su jomis buvo galima susipažinti internetinėje svetainėje. Dėl lėšų išmokėjimo Žinoma, mes parengėme informaciją spaudai, tačiau tai ne vienintelis dokumentas, kurį mes pateikėme ir parlamentui, pateikėme informacinę pažymą 20 puslapių dokumentą, kuriame atsispindi visos šešios sąlygos, e, kurios yra taikomos pirmajai lėšų daliai. Taigi viskas yra skaidru, viską jūs žinote kadangi manome, kad būtent tų sąlygų reikėjo laikytis, kad būtų galima išmokėti pirmąją dalį ir be to mes savo internetinėje svetainėje iš, taip pat paskelbėme šitą dokumentą dėl pažangos kovoje su korupcija ir mokesčių vengimu. Jūs sakėte, kad jūs nelabai matote e, e, ne vieno e, Ukrainos verslininko ar politiko, kuris būtų nuteistas. Tačiau reikėtų pagalvoti apie konkrečius veiksmus, kuriuos reikėtų vertinti siekiant išmokėti pirmąją dalį. Juk nereiškia, kad reikia uh, laikyti sąlygos, kad bent tam tikras skaičius politikų ar verslininkų būtų nu, nuteistas teisme Ukrainoje. Tiesiog yra žiūrima, ar yra įsteigtos institucinės struktūros, kad būtų suformuluoti aiškus reikalavimai ateičiai. Taigi Šitas reikalavimas yra labai konkretus ir puikiai e, suformuoluota, ką mes laikome pažanga, kad būtų galima išmokėti šitą dalį sumos. Yra tam tikra sistema, pagal kurią yra deklaruojamas viešųjų asmenų turtas, yra e, e, tiesiog konstatuojamas faktas Tai daro asmenys atitinkamai pagal savo funkcijas valstybės ir taip pat yra įdėktas e, mechanizmas arba tvarkas, pagal kurią būtų galima patikrinti deklaracijų e, tikrumą ir tai veikia kaip prevencinė priemonė ir jeigu kas nors siekia būti renkamas ar užimti aukštą valstybinį postą, Kiekvienas turi žinoti, kad jis turi deklaruoti savo turtą ir pajamas ir žino, kad tai gali būti patikrinta. Taigi yra įsteigtas ir e, korupcijonis e, teismas. Apie tai kalbėjau jau savo pasisakymo pradžioje. Taigi yra suformuluoti konkretūs reikalavimai kaip sąlygos Tačiau, žinoma, e, juos įgyvendinus Ukraina neišspręs visų savo problemų, tai nėra kokios panacėjas, svarbu, kad būtų einama tinkama kryptimi, kadangi ir Europoje, ir visame pasaulyje yra pakankamai daug valstybių, kurios e, susiduria su problemomis kovos su korupcija srityje. Svarbiausia, kad institucinė struktūra būtų įkurta ir tai jau yra vienas iš svarbesnių aspektų. Žinoma, mes labai atidžiai, nuosekliai vertiname šitas sąlygas, jų laikymasi prieš priimdami sprendimą dėl lėšų išmokėjimo. 17 metų pabaigoje, 18 metų pradžioje buvo manoma, kad mes neišmokėsime sumos dėl to, kad kai kurių sąlygų pagal trečiąją daugiametinę finansinę programą nebuvo laikomas. Dėl socialinių aspektų, dėl įtraukios, įtrauk, ekonomikos, ekonomikos vystimosi. Tiesiog memorandume dėl e, Ukrainai išmokėsimos e, antrosios e, dalies yra kalbama apie socialinės pašalpas, taip pat apie paramą šalies viduje perkeltiems asmenims. Taip pat mes bandėme įvertinti šitų priemonių poveikį ir savo pažymoje mes e, nurodėme, pridėdami tą informaciją prie ketinimo protokolo. Tiesiog mes ne tik tai pateikėme šito memorandumo kopiją, kai valstybės susiduria, susitarė dėl jos ir taip pat mes pateikėme papildomą informaciją apie galimą tų priemonių įgyvenimo poveikį. Todėl yra toje pažymoje ir poveikio socialiniai sričiai vertinimo skyrius. Ir taryba, ir komisija gavo šitą dokumentą papildomai prie sprendimo dėl makrofinansinės paramos suteikimo kalbėdami apie pirmąją išmokos sumą, jūs teiravotės, ar Ukraina įgyvendino politinės prielaidas. Mes konstatavome, kad taip. Ir žmogaus teisų pažeidimus vertiname kaip tuos, kurie yra padaryti nekontroliuojant uh, valstybės institucijoms. Taigi mes manome, kad žmogaus teisų e, kriterijų yra laikomas. Ir todėl buvo priimtas toksai sprendimas. Du klausimai dar papildomai - Šuster ir Valėse. Nėra prasmės klausti. Tiesiog norėčiau dar kartą pasakyti, kad mano manimu nepakanka pateikti informaciją, pasakant, kad parlamentarai turėtų susipažinti su medžiaga internetinėje svetainėje. Iš tikrųjų, ateityje reikėtų tokius aspektus tiksliau pateikti, pristatyti ir manau nepakanka konstatuoti, kad yra įsteigtos kažkokios tai oficialios struktūros. Tiesiog reikia veiksmingai kovoti su korupcija ir mokesčių vengimu ir korupcija turėtų turėti svertų patikrinti, ar šitos priemonės apskritai veikia. Uh, mes jau seniai girdime, kad imamasi kažkokių veiksmų, tačiau negirdime jokių skaičių. Tiesiog e, tai nėra kažkoks tai balzamas ant žaizdos, jeigu apskritai pasakoma, kad struktūros yra įkurtos, o milijonai dolerių tiesiog yra išvežami iš šalies arba dinksta kažkur. Norėčiau paprašyti atsakymo raštu į savo klausimus. Ačiū. Ypač dėl priekybos klausimo ir vištienos išpjaustimo klausimo. E, taip pat pono Šusterio klausimas išlieka. Komisijos laukia namų darbai. Ačiū. Tuo baigiame 13 darbo tarkės klausimo nagrinėjimą. Ir dabar už minutės prasidės koordinatorių posėdis. Vienos minutės pertrauka. Visi, kas neturite teisės būti šiame posėdyje, prašau išeiti iš salės.